siūlyti balsuoti, kaip buvo pasiūlyta 5 valandą vakar. Ir trečioji informacija dėl 231 ketvirtosios daly. Ikon komitetas neprieštarauja deleguotam teisės aktui. Jeigu per 24 valandas politinės frakcijas nepaprieštaraus arba 40 parlamentarų, tai rekomendacija bus patvirtinta. Jeigu ne, tai rekomendacija turėtų būti pateikta balsavimui, o šita, e, tas tekstas yra plenarnio posėdžio darbo tvarkės protokole. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas, šiek tiek vėluoja.